Angliškai kalbėsiu. Kitas darbo tvarkės klausimas yra ponios Hübner pranešimas apie tarp institucinį susitarimą tarp dėl geresnės teisėkuros. Ir pirmasis kalbėtojas bus pati pranešėja, ponia Hübner, prašau. Thank you, uh, President. Ačiū pirmininkė. Pradžioje norėčiau pasakyti, pa kad pagal 140 darbo tvarkos taisyklę Europos parlamento pirmininkas gali pasirašyti tarp institucinį susitarimą kartu su atsakingu komitetu, tai yra konstitucinių reikalų komitetu, išanalizavęs tekstą ir patvirtinus parlamentui tą tekstą. Ir man labai džiugu šiandieną pasiūlyti parlamentui naujo tarp institucijos sutarimo uh, tekstą dėl geresnės teisėkuros ir pasakyti, kad jį pasirašė ir mūsų pirmininkas. Ankstesnis susitarimas buvo pasirašytas 2003 metais, jis pasibaigė iki ketvirtųjų metų plėtros. Tuomet dar buvo 15 valstybių narių, Ir dar viskas vyko iki Lisabonos starties įsigaliojimo. Parlamentas nekarta reikalavo, kad 2003 metų susitarimas būtų peržiūrėtas, atsižvelgiant į naują teisėkuros aplinką, kuri susikūrė patvirtinus Lisabono sutartį, kad būtų įtvirtinama geriausia praktika ir kad susitarimas būtų atnaujintas atsižvelgiant į šiuolaikišką, šiuolaikiš, šiuolaikišką požiūrį į geresnę teisėkurą. Džiugu, kad 15 metų sausio mėnesį Tuomet naujai paskirta Junkerio komisija įsipareigojo pateikti pasiūlymą dėl naujo tarp institucinio susitarimo tarp trijų institucijų – Europos parlamento tarybos ir taip pat Europos komisijos. Konstitucinių reikalų komitetas prisidėjo, e, formuojant parlamento poziciją, vykstant dėryboms dėl trečiųjų metų sutarties perž... susitarimo peržiūros. Po to pirmininkų suiga patvirtino pirmininko pasiūlymą, būtent, kad ponas G. Ferhofstadt taps parlamento pagrindiniu dėrybininku ir dėrybose derindama savo poziciją su konstitucinių reikalų ir ausinio reikalų komitetais. Taip pat atsiskaitys pirmininkų suigai. Galiausiai 16 metų. E, atsiprašau, gruodžio 16 dieną pirmininkų sueigoje buvo patvirtintas naujas susitarimas ir priimta rezoliucija dėl uh, Dėl šio susitarimo ir rezoliucija buvo patvirtinta Konstitucinių reikalų komitete. Dėl tos rezoliucijos balsuosime rytoj. Ten yra iš principo pritariama dėrybų, pritariama dėrybų rezultatui. Taip pat kalbam apie tai, kad reikia įvertinti, kokį poveikį šis susitarimas turės pagrindų susitarimui ir kitiems susijusiems tarp instituciniams susitarimams, atsižvelgiant į įvairius kitus planus ir sistemas. Taip pat e, įvardėjami tie klausimai, kur reikalingi testiniai veiksmai politinių ar techninių lygmenių, taigi mes patvirtiname susitarimą ir AFKO komitetas turi išanalizuoti, kiek pakeitimai arba e, kiek reikės pakeitimų arba e, keisti darbo tvarkos taisyklių nuostatas atsižvelgiant į šį susitarimą. Taigi, Mes labai rimtai vertiname naujo sutarimo turinį, tai be jokios abejonės yra tas, tas daugiametės e, teisėkuros programos. Tokiu būdu komisija galės stebėti, kaip įgyvendamos iniciatyvos ir taip pat bus galima renkti konsultacijas dėl tam tikrų pasiūlymų atsiemimo. Tai yra geresnės teisėkuros priemonės, kurios yra svarbios siekiant skaidraus sprendimų prieimimo proceso. Taip pat poveikio vertinimo klausimas yra labai svarbus. Mes sutarėme, kad poveikio vertinimas turi būti nuoseklus, subalansuotas, atsižvelgiant ir į kaštus, jeigu to, to teisės akto nebūtų. Naujos reguliavimo priežiūros valdybos skaidrumas ir nepriklausomumas irgi mums labai rūpimas klausimas. Poveikio vertinimas neturėtų keisti politinio sprendimų prieimimo proceso. Tai irgi svarbu, svarbus dalykas. Taip pat labai svarbu vengti perdien didelio reglamentavimo ir papildomos naštos piliečiams verslui, ypatingai turintuomenyje MVI. Kalbant apie deleguotosius ir įgyvendinimo aktus, mes pasistumėme į priekį, tačiau parlamentas šiandieną tikisi greito susitarimo tarp trijų institucijų dėl tinkamų kriterijų e, rengiant deleguotusius įgyvendinimo aktus ir kad tie baziniai aktai būtų priderinti prie Lisabono starties nuostatų. Pabaigai norėčiau pasakyti, kad išanalizavusi tarp instituc... naujo tarp institucinio starimo turinį, mes su AFKO komitetu išvelgėme keletą klausimų, kur reikia testinių veiksmų. Tie klausimai reikalauja tolesnės analizės ir bus bendra iniciatyva parengtas pranešimas, kurį rengs AFKO ir Teisės reikalų komitetai. Mes tikime, kad naujas tarp institucinis sutarimas dėl geresnės teisėkuros bus svarbi priemonė siekiant kurti atviresnius, skaidresnius santykius tarp trijų institucijų, siekiant geresnės teisėkuros Europos piliečių labui. Dėkoju. Dabar suteiksiu žodį ministrė Enis Blašart, kuri Prieš keletą metų buvo mūsų kolegė. Prašau, žodis jums, ministrė. Dėkuoju, man labai malonu grįžti į šios rūmus gerbiamas vicepirmininkė, gerbiami parlamento nariai. Šis diskusijų tikslas yra svarbus ir čia mes institucijos apjungiame pastangas ir pademonstravome savo tvirtą nusiteikimą bendradarbiauti. Man malonu pažymėti šį labai svarbų žingsnį į priekį mūsų tarp instituciniuose santykiuose. Šiuo naujų susitarimu mes bendrai įkūrėme taisyklės kaip užtikrinti geresnius rezultatus mūsų piliečiams ir verslui. Tai turime padaryti kartu. Nekartausiu sutarimo turinio, bet noriu keletą svarbių dalykų paminėti, kurie tai pademonstruoja. Surinksime bendras diskusijas dėl teisėjų kuros prioritetų ir pagal tris institucijas atrinksime e, tas temas, kurios turėtų būti prioritetinės. Europos Sąjunga yra dabar suvokiama kaip susiskaldžiusi, fragmentuota, dėl to svarbu pademonstruoti vienybę, pasiūsti bendro tikslo signalą ir priimti bendrus iššūkius. Dėl poveikio vertinimų pritarėme, kad ES teisėkara turi būti grindžiama gerai informuotais sprendimais, pripažįstant, kad teisėkuros procesas yra politinis procesas, ne technokratinis. Mes kaip teisės aktų leidėjai turime bendrą atsakomybę ir pareigą prieš mūsų piliečius užtikrinti, kad kai priima sprendimus turime visą reikiamą informaciją ir kad atsižvelgiame į visą turimą informaciją. Šia prasme nemažai e, skiriame dėmesio mažoms ir vidinėms įmonėms, nes būtent jos užtikrina ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimo Europoje. Esame įsipareigoję vengti per nelik didelio reguliavimo ir administracinės naštos. Europos komisijos parengta programa yra e, labai tiesiogiai susijusi su susitarimo programa. Ši darbo tvarkė neturėtų būti siejama su e, standartų mažinimu. Ne, tai yra kaip tik išsamesnis e, pagalvojimas prieš siūlant naujus teisės aktus. Mes, mes e, remiamės Europos parlamento e, indėliu, kuris tikrai padės mums siekiančių tikslų. Tai bus bendra platforma tolesnėse diskusijose, siekiant išsiaiškinti, kaip galime geresnius teisės aktus kurti, kurie atitiktų tikslus, bet kad nebūtų pernelydelės naštos uždedama piliečiams, verslui ir administracijoms. Mes taip pat sutarėme didinti skaidrumą mūsų darbe, kad piliečiai aiškiau matytų, kaip mes dirbame. Taip pat reikia pabrėžti, kad turėsime bendrą duomenų bazę, kuri leis e, sužinoti, kokia yra dabartinė padėtis teisės aktų leidybos rytyje. Žmonės turi suprasti, kaip mes dirbame. Renksime bendrus, bendras, jung, bendrus jungtinius komunikatus. Labai svarbu dėl to, kad parlamentas, taryba ir komisija sutarė dėl bendrų dalykų, mes stiprinsime savo bendradarbiavimą ir stengsimės, kad veiksmingas procesas leistų užtikrinti kokybiškus teisės aktus, taip pat, kad būtų gerbiamos institucijų prerogatyvos. Dirbsime jau ankstyvuose etapuose labai glaudžiai, išsiaiškinsime savo požiūrius ir tikimės, kad tai padės palengvins mūsų dėrybas. Šiame kontekste norėčiau išreikšti padėką už konstruktyvų e, darbą tiek komisijai, tiek parlamentui, siekiant sustiprinti tarpusavio pasitikėjimą tarp valstybių narių. Gerbiamo pirmininkė, susitikinusi, kad tas sustarimas prisidės užtikrinant tiek bendrą sistemą, tiek aplinką tinkamoms dėryboms ir leis rasti konstruktyvių sprendimų, sprendžiant bendras problemas. Taip, mes visi žinome, kad susitarimas yra kompromiso rezultatas ir ne visi klausimai e, buvo išspręsti taip, kad tenkintų, visiškai tenkintų visas institucijas. Kai kurie klausimai buvo labai jautrus, opus ir labai buvo sunku nustatyti pusiausvyrą tarp institucijų. Tačiau aš tikiu, kad šis susitarimas e, rodo tinkamą pusiausvyrę ir Kovo 15 bendrųjų reikalų mm, taryboje bus formaliai patvirtintas tas susitarimas. Turėsime greitai pereiti prie jo gyvendinimo, turime pasinduoti e, e, esam, susikūrusią padėtimi ir įgytų pagreičių, kad gyvendiname tą programą. Įgyvendinimas ir tolesnė veikla yra tarybos darbuotvarkės viršuje. Kitą savaitę nuspręsime, kaip taryba organizuos savo darbą atsižvelgiant į komisijos ir parlamento darbo programas, reikės nu, nutiesti kelią dėl nustatant metinius prioritetus. Taip pat taryboje prasidės e, diskusijos dėl gyvendinimo ir komisija taip pat nagrinės, kaip taryba įvertins e, ir pasinaudos poveikio vertinimu. Ir kaip įgyvendins tą dokumentų paketą, kurį siūlo komitetas. Baigdama, norėčiau pabrėžti, kad pirmkaitė valstybė ir taryba ir toliau tęs darbą, glaudžiai bendradabiaudama tiek su parlamentu, tiek su komisija, siekiant užtikrinti veiksmingą šio svarbaus sustarimo įgyvendinimą. Dėkuoju. Will... Ačiū. Dabar suteiksiu žodį komisijos nariui ponui Timemars. Ačiū, ponė pirmininkė. Kai susitarėme gruodžio mėnesį dėl šio klausimo, tai e, dvi mintis sukas mano galvoje. Džiaugiausi, kad pasis, pasiekime sutarimą, kuriuo tikrai bus žengtas žingsnis rimtas į priekį, nors norėjau, kad būtų tas susitarimas buvęs platesnio, didesnio masto, tačiau mes turėjome vis <clears throat> tik tai, vis tik tai likti realistais ir tas pasiektas susitarimas buvo geresnis nei iki jo buvęs ir man ta stiklinė pasiekus šį susitarimą vis tik yra pusiau pilna, o ne pusiau tuščia. Kodėl mums reikalingas šis susitarimas? Mes turime pirmiausiai atnaujinti tą visą ciklą, peržiūrėti tai, kas buvo iki šiol ir visos trys institucijos su likščiolinė padėtimi nenorėjo taikstytis ir buvo nepatenkintos dėl jos ir dar kartą noriu pakartoti, kad Ne viena institucija nepasiekė šimtų procentų to, ko norėjo šiuo sustarimu, tačiau norėčiau pabrėžti kai kurios prasmingus ir esminius rezultatus dėl įgyvendinamojo ir deleguotų teisės aktų pateiktas pasiūlymas turėtų palengventi diskusiją tarp teisėkros institucijos ir padėti išvengti aklavyčių dėl įvairių svarstamų dokumentų kadangi parlamentui bus pateikti dokumentų projektai deleguotų ir gyvendinamai aktų prieš juos patvirtinant tarp institucinėme susitarime galime dabar tikėtis intensyvesnio bendradarbiavimo tarp institucijų, nustatant ir tvirtinant metinės ir daugiametės programas. E, kalbant apie tą reglamentinį reglamentavimo lankstumą yra nustatyta dabar labai aiški tvarka ateities, kaip bus e, kontroliuojamas tam tikrų teisės aktų įgyvendinimas, siekiant sumažinti nereikalingą biurokratinę naštą ir nepakenkiant nei vienam iš mūsų svarbiausių socialinės ir aplinkos sauginės politikos tikslų. Ir tai buvo <clears throat> pats svarbiausias mūsų tikslas nuo pat pradžių, kad mes nesilpintume savo standartų, o tik tai dar labiau jos griežtintume, gerintume ir e, kartu mažintume biurokratinę naštą. Taip pat e, institucijos susitarė dėl bendros e, informacinių technologijų platformos, kuri bus pastaukta keistis informaciją dėl deleguotų teisės aktų palengvinti jų gyvendinimo kontrolę. Taip pat parlamentas ir e, komisija ir toliau yra įsipareigojusios e, tą savo bendradarbiavimą vykdyti glaudžiau ir tai yra vienas iš svarbiausių išliekančių komisijos įsipareigojimų. Taigi tikiuosi, kad e, komisijos pasiūlymas užtikrins tam tikrą pusiausvyrą tarp e, teisėkuros institucijų ir parlamentas tikiuosi palakys mūsų pasiūlymą. Noriu padėkoti už puikiai parinktą pranešimą. Poniai Jugner, mes tokiu būdu pasiūstume ir pasiūsime visuomeniai rimtą žinę apie tai, kad komisija e, pasiūsime visuomeniai žinę, kad siekiame atsisakyti nereikalingų teisės aktų ir e, savo socialinės politikos tikslus sieksime pačiu veiksmingiausiu būdu. Jeigu parlamentas pritar šiam sustarimui, komisija yra pasirengusi pradėti darbus nedelsint tam, kad užtikrintų veiksmingą ir greitą priimtų sprendimų įgyvendinimą, kuris būtų naudingas tiek verslui, tiek žmonėms. Komisija yra pasirengusi įgyvendinti savo įsipareigomus pagal Lisabonos starties nuostatas ir mes galėsime bendromis pastangomis parengti naują registrą skirtą deleguotiems teisės aktams kartu su parlamentu. Ačiū uždėmesi. Ačiū pirmiausiai noriu padėkoti ponui Timemansui iš šią iniciatyvą, kurios ėmėsi komisija. Noriu padėkoti ir poniai Hübner už puikiai parengtą pranešimą, kurį buvo sudėtinga įgyvendinti, nes reikėjo dėl daug ko tartis. Taip pat Markus Piperiai noriu padėkoti už jo pastangas ginant smukaus verslo internet, interesus. Parlamentas rengia dar antrą pranešimą, kuriame reikės, kurį rengiant reikės įsiaiškinti tam tikrus aspektus siekiant pagerinti smulkaus verslo interesų apsaugą. Buvo atsižvelgta į daugumą parlamento pageidavimų, kalbant apie poveikio įvertimą. Aš manau, kad jis yra būtinas tam, kad galėtume parengti ir priimti aukštos kokybės teisės aktus, mažinti biurokratinę naštą smulkiam verslui. Taip pat kyla klausimas dėl subsidiarumo. Mm, turiu minė, kad reikia tvirtinti tam tikrus teisės aktus, tik tai jeigu jų iš tiesų reikia. Ir e, manau, kad dabar jau prasideda tas etapas, kai mes pradėsime šalinti tas kliūtis, su kurias susidūrime per pastarosius dešimt metų, tam, kad išvengtume nereikalingų įstatymų, sudarytume palankesnės sąlygas verslui veikti ir parlamentas todėl turi būti visokiojopai traukimas į vykstančius procesus, nes tokia yra parlamentinio darbo paskirtis. Skorbet. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau aiškiai išsakyti socialistų frakcijos poziciją visų dėrybų metu. Mes be jokios abejonės pasisakome už pagerintą geresnę teisėkuros sistemą, kad būtų aiškus poveikis ir potencialūs kaštai. Tai yra esminis dalykas. Tačiau visuomet teigiame, kad tai turėtų būti išsamus vertinimas. Ne tik kalbant apie tai, kad reikia mažinti kaštus MVI, nors tai irgi yra be, be jokios abejonės labai svarbu, bet taip pat reikia įvertinti, kiek tai kainuoja ir kokią naštą kitiems tai sukuria. Ne tik turint omenyje teisėkurą, bet taip pat turime įvertinti, kiek kainuotų, jeigu tų teisės aktų nebūtų, kiek kainuotų vartotojams, visuomenės veikatos sistemai, biudžetams, aplinkai, kiek tai paveiktų mūsų konkurencijos politiką. Į visą tai reikia atsižvelgti. Poveikio vertinimas turi būti išsamus, tikra kaštų sąnaudų, e, kaštų sąnaudų vertinimo, kaštų naudos vertinimo analizė. Taip pat reikia kalbėti apie teisėkurą ES lygmenių, kai mes numatome bendras taisyklės bendrai rinkai, tuomet 28 skirtingus tarpusai prieštaraujančius įstatymus pakeičiame. Kitaip tariant, mes viską suprastiname verslui ir sumažiname biurokratiją. Tai irgi reikia paminėti. Ir trečias mums rūpimas dalykas buvo tai, kad poveikio vertinimo procedūra be jokios abejonės turi būti patariamojo pobūdžio. Neturi būti numatyta veto teisė pareigūnams teisėkuros procedūroje. Mes išrinkti atstovai turime tarti galutinį žodį. Įsivaizduokite prieš 30 metų, kadangi tai yra uh, E, Tartutinė moters diena, poveikio vertinime būtų sakoma, vienodas atlyginimas už vienodai atliktą darbą, tai per daug kainuotų verslui, tai išdui būtų per dėlė našta, ne, to nedarysime. Ir aišku, mes būtumėme atmetę tokį sprendimą, e, tokį siūlymą ir būtumėme prieėmę politinį sprendimą. Kadangi susitarime yra atsižvelgiama į mums rūpimus klausimus, mes visapusiškai tam pritarėme, pritarėme ir programavimui, skaidrumui, poveikio vertinimams, visa tai yra puiku, mes laukiame galimybės tai patvirtinti ir taip pat dirbti tam, kad geriau galėtumėme įgyvendinti šį labai svarbų susitarimą. Ačiū. Pone Makintaja. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš sveikinu šį susitarimą kaip žingsnį teisinga linkme, tačiau kaip ir komisijos narys, norėjau, kad jis būtų ambicingesnis. Reformos ES turi būti testinis procesas. Jis negali sustoti ties šiuo susitarimu. Administracinės naštos mažinimas, biurokratijos mažinimas, ypač MVI, yra absoliučiai būtina siekiant konkurencingumo pasaulinėje ekonomikoje. Mano frakcija nustatė tris pagrindinius prioritetus šiame susitarime. Pirmiausia, MVI ir konkurencingumo testai, naštos mažinimo tikslai ir reguliavimo priežiūros valdybos nepriklausomumas. Dėl pastarojo dalyko mūsų pranešime yra bandoma įsteigti tokią valdybą. Tai yra puikus žingsnis, pirmas žingsnis siekiant e, tos institucijos nepriklausomumo, o dėl kitų dviejų tai susitarime yra atspindėtas tarybos vasario mėnesio išvadų tekstas, konkrečiai kur kalbama apie naštų, naštos mažinimo tikslus. Tai buvo esminė mano premjero dėrybų dalis, būtent supaprastinti teisės aktus ir sumažinti biurokratiją. Tai būtų naudinga visai Europos Sąjungai, tai jis aiškiai pasakė. Mes turime siekti tų dalykų visos ES labui, ne tik Junktinės karalystės labui. Taigi susitarime yra svarbių dalykų, įskaitant ir poveikio vertinimus dėl esminių pakeitimų, e, saulėlydžio peržiūros nuostatas, taip pat siekiant supaprastinimo. Labai džiaugiuosi, kad prisimamas įsipareigojimas atlikti metinę naštos peržiūrą, kad būtų imamasi pastangų su paprastinami teisės aktai, kad būtų vengiama perdėm didelio reglamentavimo. Aš tikiu, kad Europai, Junktiniai karalystiai būtų puiku e, išlikti reformuotoje Europos Sąjungoje ir aš manau, kad šis susitarimas yra dar vienas žingsnis teisinga linkme. Uh, testinėje reformų kelionėje. Ačiū. Ačiū. Toliau ponia Pagazau Curduo. Dėkuoju pirminkė. Pone Hubner labai aiškiai pabrėžė pranešimo tikslą, už kurį mes balsuosime rytoj. Mes balsuosime teigiamai už tą pranešimą, nes tarp instituciniai susirimas e, yra geras ir norime, kad jis būtų taikomas. Jeigu kalbame apie 5 milijonus žmonių ir 28 skirtingas valstybės, tai teisėkuros procesas gali būti sudėtingas. Turime atsižvelgti į proporcingumą, subsidarumą, turime renkti kokybiškus teisės aktus. Jie neturi būti tokie, kurios sunku tiek suprasti, tiek taikyti. Sustarime yra kalbama apie specifinius faktus susijusius su standartais, su geresniu bendradarbiavimu tarp teisės aktų leidėjų dėl to, kaip geriau taikyti teisės aktus, kai jie yra patvirtinti, poveikio vertinimas atliktas, kiek e, kainuos nauji teisės aktai. Taip pat e, dėmesys skiriamas mažoms ir vidinėms įmonėms. Jų svarba pabrėžta šiame susterima. Tikrai nelengva bendrai leisti teisės aktus, visos procedūros yra labai sudėtingos, techniškos. ir dauguma Europos piliečių visą tai mato kaip kažkokią labai tolimą nesuprantamą galaktiką. Parlamentas supranta bendradarbiavimo svarbą šioje, šiame procese, supranta kaip svarbu įgyti piliečių pasitikėjimą. Mes turime šalinti kliūtis. Mums pavyko susidėrėti dėl geresnio teisėkuros proceso ir šiame kontekste tikslas pasiekti geresnių rezultatų yra ypač svarbus. Buvo atliktas poveikio vertinimas, užtikrinant didesnį skaidrumą, taip pat siekiama mažinti administracinę naštą, tai leis pagerinti lankstumą ir kovoti su pernelyg dideliu reglamentavimu. Turime turėti tinkamą kiekį teisės aktų, turėti gerus, geros kokybės ir tinkamus teisės aktus. Turime daryti spaudimą populizmu ir nacionalizmu, bet manau, kad mes sugebėjome pasiekti labai pragmatišką ir realistišką susitarimą. Sukūrėme pačią tvirčiausią sistemą, kokią tik tai galėjome ir pritarėme tam susitarimui. Ačiū dariau ponas e, Krisoganos. Dėkuoju pirmininkė. Šiandien svarstome susitarimą tarp komisijos, tarybos ir Europos parlamento. Siekiant pagerinti vidaus teisėkoros procesą, institucijos turi dirbti racionaliau, užtikrinti geresnį politikos veikimą, taupyti pinigus ir laiką. Po ilgų dėrybų galiausiai turime pasiūlymą, kurio turinys yra pozityvus. Svarbu, kad dėmesio centre yra ekonominiai dalykai, ne socialiniai dalykai. Profsąjungos, suinteresuotosios šalis yra, joms padarytas didžiulis spaudimas ir iškyla klausimų, ar Europos parlamento balsas teisėkuros procese tikrai buvo sustiprintas, ar vis dėlto komisija eilinį kartą sustiprėjo šiame procese. Labai svarbu užtikrinti institucijų bendradarbiavimą, turime būti pasirengę keisti savo mąstyseną. Ir neturime e, pateikauti mažumos interesams. Turime remtis daugumos nuomonę ir išgirsti, ką sako piliečiai per tas institucijas, į kurias jie tiesiogiai renka delegatus. Piliečiai turi turėti e, savo balsą e, demokratijos procese ir turime kovoti iš demokratiją, mažindami biurokratijos naštą. Ačiū. Ačiū, ponė pirmininkė, po geresnio reglamentavimo pavadinimo, ponė Timirmansai. Kas galėtų iš tiesų pasakyti, kad mes nenorime uh, tvirtinti blogesnių teisės aktų. Aš manau, kad čia reikia kalbėti apie tam tikrą ideologinį siekį ne geresnės teisėkuros, bet mažiau teisėkuros. Ir jūs nekartą kalbėjote taip pat ir šioje salėje apie tas administracinės naštos mažinimą. Aš noriu pasakyti, kad Europą slegia ne administracinė našta, o socialinė kitokia našta 27 milijonai bedarbių, pabėgėliai, kurių mes negalime tinkamai priimti. Ir e, ta problematika nieko bendro neturi su administracinė sistema. Paprasčiausiai po jūsų dėl ideologijos e, mažesnio reglamentavimo e, slypi siekis rinką liberalizuoti Taigi mums reikia užduoti klausimą, kokios Europos mes norime. Aš ginu tą Europą, kuri daugiau reglamentuoja, kuri nustato taisyklės reikalavimus dėl oro kokybės, dėl sveikatos apsaugos. Tai nėra Europa vien tik tai biurokratų, kurioje mes mokėsime atlyginimus biurokratams, kurie nedirbs jokio teisėjo, kurios darbo ištisus metus. Ponas Adinolfi dabar, ponė Adinolfi. Ačiū, ponė pirmininkė, mėly kolegos. Pasiektas tarp institucinis susitarimas yra kompromisinis. Mes parlamente atstovaujame žmonėms ir tikrai galėjome reikalauti daugiau. Šio proceso pabaigoje mums yra pasiūlytas kompromisinis dokumentas, kurio nuostatas iš tiesų būtų buvę galima pagerinti. Mes, penkių žvaigždučių judėjimas, pagėdautume didesnio skaidrumo susijusio su trilogų dėrybomis, nes piliečiai nori žinoti, dėl ko yra deramasi ir kokiu tikslu siekiama. Taip pat kalbant apie elektroninės žiniasklaidos priemonės, Manau, kad jas pastelkus būtų galima taip pat daugiau skaidrumo užtikrinti, taip pat reikia daugiau skaidrumo susijusiu su deleguotais ir ginamaisiais teisės aktais. Jeigu jos nepasieksime, tuomet lobistai sugebės apginti ir primesti savo klausimus bei interesus ir kils daug naujų Volkswagen skandalų. Dėl deleguotų ir gyvenamų teisės aktų dabar reikės laukti, kol sustarimas įsigalios iki 17 metų. Mes pageidavome skaidrumo visoms Europos institucijoms ir mes tikrai būtume geriau apgynę. Europos piliečių interesus. Dabar kalbėtojas šneka, kalbėtoja neįsijungus mikrofoną. Turiu pasakyti, kad šiame sustarime iš tiesų nieko konkretaus nėra. Ir yra tik tai įvairios deklaracijos ir frazės, kurios e, nieko nepasako. Ir e, turiu pasakyti, kad skaitydama darbuotojų komandiravimo direktyvą, tai aš matau, kad ES teisės aktai tikrai nėra naudingi Prancūzijai ir jos dirbantiems piliečiams, o yra naudingi tik tai keliams tarptautiniams koncernams. Tik vienu būdu Europa gali vykdyti geresnę teisėkurą, tai yra atsisakyti bet kokios teisėkuros. Reikia viską palikti suverenių valstybių ir tautų bendradarbiavimui. Toks turėtų būti vienintelis tinkamas demokratijos principas. Ačiū uždėmesi. Panašiau, Flinžodis. Ačiū, ponė pirmininkė, vicepirmininkė, ministrė. Šis susitarimas yra pirmasis nuo 2003 metų ir patvirtintas iš tiesų laiku. Teisės aktuose turi atsispindėti politinė valia, reglamentuoti tam tikras rytis ir tą daryti veiksmingai. Aišku, susitarimo tikslai turi būti apibrėžimi kuo galima geriau. Teisėkura, e, kaip išiškėjo diskusijose, jos procese reikia vengti perdėm didelio reglamentavimo ir nepakankamo reglamentavimo ir tam tikslui, kai yra formuojami teisės aktai, turi vykti plačios konsultacijos su visais suinteresuotais asmenimis, ne tik su tais, kurie užsima aktyviausią lobizmo veiklą. Kai kurie suinteresuoti asmenys yra mažesni, tačiau į jų interesus irgi reikia atsižvelgti. Čia pirmiausia turiuomenį MVI. Bet kokia teisė, kuria yra susijusi su politiniais sprendimais, kurie vėliau virsta teisiniais padariniais. Tai yra ir poveikio vertinimas, ir įgyvendinim, įgyvendinimo bei deleguotieji, deleguotieji aktai, kurie yra labai svarbus. Politika ir teisė, jų susi, susikirtimas visuomet yra labai svarbus. Ir svarbu, kad reguliavimas vyktų įvairiose srityse, kad teisės aktai būtų geresni, tarnautų visiem, visų ES piliečių labui ir pačiai pilietybei. Dėkoju. Ačiū, ponė Bresu. Ačiū, pirmininkė. šios tarp institucinio susitarimo pasirašymas yra puikios žinios Europos Sąjungai, kadangi išgyvename krizę, kai yra daug kompetencijų konfliktų tarp institucijų, man atrodo, toks sprendimas yra gan sudėtingai primamas ir dėkoju visiems dėrybininkams, ponui Korbetui, kitiems, kurie įdėjo daug pastangų, kad tas sutarimas būtų geras. Aš manau, kad jis yra geras tam tikri pakeitimai yra atnaujinti, žvelgiant į 2003 metų susitarimą, žvelgiama į socialinius partnerius, MVI, taip pat bus kur kas nuosekliau ir atidžiau atsižvelgiama į jų poreikius teisėkuros procese. Socialinis, aplinkosauginis poveikis irgi bus įvertinamas procedūros eigoje. Uh, Taip pat kalbam apie tai, kad reikia daugiau skaidrumo dėrybų procesuose ir kad labiau būtų įtraukiamas Europos parlamentas į metinės teisėkuros programas. Mes apie tai mąstėme jau kurį laiką ir susitarimas yra geras, svarbus žingsnis žengtas į pirmin. Siekiama artimesnių santykių tarp institucijų. Aš tikiuosi, kad įgyvenimo darbas bus veiksmingas, jis prasidės, tikiuosi, nuo rydienos ir kad visi tarpusavėje susitars. Geresnė teisė, kura pirmiausia reiškia, kad reikia pamiršti savus interesus. Ačiū, ponas Ujazdovski. Pirmininkė, mėly kolegos, nesu toks entuziastas, kaip anksčiau kalbėjo kolegos, džiaugiuosi pasiektų sustarimu, tačiau mano džiaugsmas ribotas, mes neišnaudojame galimybių patvirtinti tinkamą reglamentą, nes manau, kad poveikio įvertinimas turi būti atliekamas kiekvienu, kiekviename teisėkuros etape ir reikia vertinti taip pat viską ir konkurencingumo požiūriu, nes iš tiesų mes tur, arba turime vadovautis tam tikrų solidarumo principų arba e, e, turime aiškiai kalbėti apie tai, kiek mums kainuos, kiek mums kainuos netinkama teisė, kur Europos Sąjungoje. Taigi mes e, turime vadovautis subsidarumo principu ir Todėl siūlau, kad ir pats Europos parlamentas e, dažniau nei iki šiol vadovautųsi subsidirumo principu. Teigiamai vertinu pasiektą susitarimą, tačiau taip smarkiai nesidžiaugiu, kaip anksčiau kalbėjo daugelis kolegų. Pons Telyčka dabar. Vicepirmininkė ministrė, aš priešingai esu nusiteikęs entuziastingai. Man tai buvo vienas svarbiausių prioritetų kurios siekiau čia Europos parlamente. Aš prisimenu, ponė vicepirmininkė Timermansai, kai susitikome 14 metų lakryčio mėnesį, pasikalbėjome tuomet ir aš suprantu, ką jūs sakote šiandieną, kad jūsų ambicijos buvo didesnės. Mano irgi ambicijos buvo didesnės, bet realybė yra ta, kad daugelio ambicijos buvo mažesnės. Taigi tai, ką pasiekėme šiandieną, yra kompromisas, kompromisas kurį jūs pavadinote apipilnę stiklinę ir aš manau, kad tai yra puikus susitarimas ir ta stiklinė užsipildys, kai mes jį gyvendinsime. Ir aš daug bendravau su dėrybininku Gyter Hofstadt. Aš nesakyčiau to, ką pasakysiu dabar, kadangi jo nėra. Bet jis, kaip ir kiti partneriai, puikiai atliko darbą ir aš manau, kad tas susitarimas yra įgyvendintinas. Jį reikia įgyvendinti tam, kad e, ta stiklinė būtų pilna. Ir dar vienas pavyzdys – Tarkim, administracinės naštos peržiūra. Tai yra puikia galimybė, jeigu komisija turės drąsos ir galimybių parodyti, kas ką siūlo, kas vyksta įvairiose sektoriuose, kaip elgesi valstybės narės. Tai koks yra skirtumas tarp tų pasiūlymų, kurie buvo pateikti ir kokie buvo priimti teisės aktai ir koks galiausiai buvo patvirtintas tas aktas parlamente. Aš manau, kad tai puiku lyginant su tuo, ko mes siekiame, aš manau, kad tai yra ta priemonė, kuria pasieksime neblogų rezultatų, o dabar priklausys nuo mūsų, kaip mes tą susitarimą įgyvendinsime. Hautala, olkaa hyvä. Thank you, President. Pone Hautala, ačiū pirmkė. Pone Hubner savo pranešime nurodė kad reikia konkretesnių nuostatų dėl teisėkuros procedūrų skaidrumo, ypač trilogose. Aš visiškai tam pritariu. Prieš dvi savaitės jūrių komitete, Teisės reikalų komitete buvo prieita visiškai prie tos pačios išvados. Skaidrumas yra svarbus teisėtumo komponentas. Tarp institucinis sustarimas yra geras pagrindas skaidresniam ir veiksmingesniam bendradarbiavimui tarp institucijų. Bet vien to sustarimo nepakanka. Neturime sustoti dabar. Mes tik įpusėjome kelią. Aš paaiškinsiu. Natūralus, natūraliai tolesnė veikla yra geresnis administravimas. Aš turėjau garbės renkti pranešimo projektą dėl nepriklausomo administravimo ir kitą mėnesį tai bus pristatyta plenariniai sesijoje. Ministrė puikiai žino apie šį projektą. Darbš, e, darbštumas, e, sažiningumas administracinėse procedūrose yra labai svarbu. Tai e, padidins pasitikėjimą institucijomis piliečio akise. Ir kai parlamentas imsis konkrečiasnių veiksmų teisėkros procese, aš galėsiu to pasidžiaugti. Ačiū. Toliau ponas Akir. ES kontroliuoja žuvininkystę, ūkininkavimą, priekybą, policijos veiklą, daugybę kitų sritų, sričių. Jūs norite sukurti savo armiją, jūs neatsisakysite neveiksmingos valiutos, uh, daugybė yra problemų. Norėčiau jums patarti, jeigu norite geresnės teisėkuros, nustokite tai daryti. Visą tai, ką aš išvardijau, kišasi į suverenių valstybių interesus. Turime atsijimti savo suvenerės galės. Tai būtų tik tai gera. Ačiū toliau, ponas Piper. Ačiū, ponė pirmininkė. Jeigu turėčiau tikėti kai kuriais anksčiau kalbėjusiais kolegomis, tai šiandien buvo pasiektas didžiulis proveržis. Deja, trilogo dėrybose buvo daug nuostatų neįtraukta. Ponas Timirmans teigia, kad e, ta stiklinė yra pusiau pilna, tačiau mūsų vyriausių dėrybininkus per šį postį negi nėra salėje ir todėl manau, kad jie mano ką kitą. Iš tiesų, sustarime galbūt šiek tiek daugiau nepriklausomybės numatyta institucijoms, kurios atlieka poveikio įvertinimą. E, ir ponas Hubner pranešime, e, prie kurio taip pat ir ponas Ferovštatas prisidėjo, abiems noriu už jį padėkoti. Iš tiesų nemanoma, kad buvo pasiektas tas rimtas proveržis. Mes norėjome kad parlamentas e, gautų didesnį atsakomybės dalį e, vertinant poveikį ir e, taip pat daug kitų rimtų pasiūlymų neįtraukta į šį tarp institucinį e, susitarimą. Taigi komisija ir toliau liksta Europos biurokratija simbolizuojančia institucija nes ir toliau pagal šį strimą neaišku, kokia institucija, kuriuo etapu yra atsakinga už tam tikro teisės akto prieimimą. Taigi tas, tas stiklinė iš tiesų galbūt yra tik pusiau pilna, tačiau mes turime tęsti pradėtus darbus. Pone Kaufman, tarp institucinis susitarimas, dėl kurio rytoj balsuosime, yra geras, yra, jis yra geras pagrindas tolimam bendradarbiavimui, tolimesam bendradarbiavimui jo pasiunčiama gera žinia tinkama Europos piliečiams, nes parodome, kad rimtai atsižvelgėme ir vertiname kritiką, norime pagerinti bendromis pastangomis į geresnę pusę teisėkuros veiklą, mažindami tikslingai biurokratinę naštą. Taip pat noriu pabrėžti dar vieną aspektą. Geresnė teisėkura iš tiesų nėra sėtina vien tik tai su primamų teisės aktų skaičiumi daugiau ar mažiau. Daug svarbesnė yra tų teisės aktų kokybė, tai yra vartotojų aplinkos apsauga, prekių kokybės ir reikalavimai. Būtent to tikisi iš mūsų piliečiai ir pagal tai jie vertins, kaip dirba parlamentas, komisija ir taryba. Ačiū. Pone Lamboset. Ačiū. Rytoj balsuosime dėl dalyko, kuris turėtų būti savaime suprantamas. Europinės institucijos siekia geresnės teisėkuros, nes e, likščionių teisės aktai yra labai sudėtingi, sunkiai gyvendinami, todėl reikia mažinti biurokratinę naštą, tačiau tie siekiai neatsispindi šiame susitarime. Taigi šis sustarimas galėtų būti dar smarkiai pagerdintas, jeigu mes leidžiame Europos parlamento vardu dėrėtis Giferhofstatui, kuris yra atitrūkęs nuo realybės, tai mes negalime tinkamai atstovauti šiai institucijai. Ir šiandien jo nedalyvavimas posėdėje tai tik tai patvirtino. Tai kad, trūkta, e, tai, kad viso proceso eigoje trūko skaidrumo, tik dar labiau patvirtina mano ankstesnius nuogastavimus. Taigi, sutelkime pastangas ateities darbams, mums reikia naujos teisėkros Europoje, nes senoji Europa neveikia. Ponas Andersonas. mes pasiekėme susitarimą tarp Komisijos tarybos ir parlamento apie tai, kaip turėtų vykti teisėkuros darbai Europos Sąjungoje. Parlamente yra gerų ir blogų dalykų. Blogas dalykas yra tai, kad Komisijos pateikiami pasiūlymai dėl teisės aktų su geras dalykas yra tai, kad nebus galima paralyžuoti daugiau teisėkuros procesų. Poveikio įvertinimas, savai suprantama, yra geras dalykas. Tačiau turime nepamiršti ir kiek tai kainuos atskiriems gamintojams, pavyzdžiui, įmonėms, kurios gamina pavojingas cheminės medžiagas. Taigi manau, kad jeigu bus atliekama per daug poveikio įvertinimo, tai visas procesas gali sustoti ir mes nepasieksime norimą rezultatą. Ponas Zviefka, ačiū, ponė pirmininkė, komisijos nariai, mėly kolegos, norėčiau pritarti visiems tiems, kurie kalbėjo apie tai, kad nesame visiškai patenkinti baigtomis darybomis dėl tarp institucinio susitarimo. Mes tikėjomės iš jo daugiau tačiau pavyko pasiekti tik tiek, kiek pavyko. Dabar parlamentas yra patekęs į tokią padėtį, kad gali pritarti arba nepritarti šiam sustarimui. Ką mes galim pasakyti? Aišku, pasakysime taip, nes tas sustarimas yra būtinas, tačiau taip pat tarėme ne e, tolesnių dėrybų pabaigai, nes jos yra būtinos. Taip pat norime pasakyti, kad tikimės, kad bent jau tos nuostatos, dėl kurių buvo susitarta šiame sustarime, bus įgyvendintos visų institucijų ir e, tų nuostatų bus laikomasi. Šiame parlamente kiekvienais metais mes svarstame Teisės reikalų komiteto pranešimą kasmetin dėl geresnės teisėkuros, dėl uh, Europos uh, E, teisinės erdvės, tačiau aš noriu pasakyti, kad tinkamas tarp institucinis bendradarbiavimas nebūtinai susijęs tik tai su gerais teisės aktais. Mes turime pirmiausia rasti tinkamus projektus, kurių rezultatai būtų visiems priimtini ir naudingi. Todėl man labai gaila, kad nepaisant LP frakcijos pastangų tai į poveikio vertinimą nėra įtrauktas smulkus e, verslas, nepaisant to, kad komisija yra patikinusi, jog vykdys plataus masto konsultacijas, o po konsultacijų komisija e, pateiks savo pasiūlymą dėl darbuotojų komandiravimo. Kiek aš žinau, tos konsultacijos apskritai nebuvo vykdomas. Taigi mes turime apsispręsti, ar vieni kitiems meluosime, ar turėsime sąžininkai bendradarbiauti. Aš manau, kad antras variantas yra geresnis, ponė Fort. Ačiū. Konkurencingumo didinimas yra svarbus, stiprant ekonomiką, skatinant klėstėjimą, kuriant darbo vietas ir ekonomikos saugimą. Mes turime sumažinti biurokraciją, pamaikinti ją ir sumažinti sąnaudas, kurias patiria, patiria verslas ir viešosios tarnybos, vieš, viešųjų paslaugų teisėjai. 28 ES valstybės narės ir Europos komisija dirba kartu prie geresnės teisėjų, kurios tikimės, kad tai duos rezultatų. Praėjusį mėnesį ES lyderiai komisija pažadėjo kiekvienam sektoriai kasmet sumažinti bereikalingas išlaidas verslui, kad tai nebūtų perkelta vartotojams. Bet e, mes negalime leisti, kada būtų tai tik tušti pažadai. Komisijos nariai, valstybės narės, parlamente dirbkime kartu, kad mes įgyvendintume duotus pažadus. Svoboda. Pono Svoboda. Gerbiamas vicepirmininkė, gerbiama pirmininkė, aš kalbu kaip jų komiteto pirmininkas. Komiteto užduotis be kitų dalykų yra ir gerinti teisėkuros projektą. Procedūras. Tikrai yra labai gerai, kad pasiektas tarp institucijų susitarimas, tačiau Europos parlamentas jau praeitie buvo atkreipęs dėmesį į aspektus ir veiksnius, kurie buvo tik tai iš dalies įgyvendinti šiame susitarime. Paminėsiu keletą iš jų. Poveikių vertinimai yra svarbi priemonė vertinant teisėkuros kokybę. Tokie vertinimai apima ir tai tikrinimą, kad bet kuris naujas teisės aktas nesukurtų per nedidelės administracinės naštos tų aktų taikytojams. Poveikio vertinimai yra vienas iš mūsų prioritetų, bet tai nebuvo gyvendinta iki galo. Antra, sustarime reikalaujama tolesnių žingsnių įgyvendinant e, e, deleguotusius aktus ir gyvenimo aktus. Tik tai tokiu atveju sustarimas bus išbaigtas. Ir galiausiai mes turime užtikrinti, kad stebėsime viso šio sustarimo įgyvendinimą, nes tai vienintelis kelias užtikrinant, kad ta priemonė būtų veiksminga. Būtent dėl to jūri komitetas kartu su AFKO komitetu Europos parlamente atidžiai stebėjęs šio sustarimo įgyvendinimą, rengiant e, savo iniciatyvą pranešimus. Dėkuoju, turiu ponas Radev. Gerbimi kolegos, aš manau, kad mes pasiekėme geriausiai manomą susitarimą tekstas yra priimtinas, bet turiu pasakyti, kad jis nėra pakankamas. Turime priimti paprastesnius teisės aktus ir nedidinti biurokratijos tiek piliečiams, tiek verslui. Metinis, metinis naštos vertinimas yra priemonė, kur leis mums įvertinti Europos institucijų darbą. Mes tokiu būdu galėsime atkreipti didesnį dėmesį mažas ir vidinės įmonės. Reikėtų labai aiškiai padaryti skirstumą tarp tos naštos administratinės, kuri tenka komisijai ir kuri tenka valstybėms narėms. Tokiu atveju nereikėtų tuomet pirštų rodyti į Briuselį, kad jis kaltas už visas nacionalinės problemas. Viešos konsultacijos leis didesnį dėmesį skirti naujų teisės aktų poveikiui konkurencingumui. Metinis administracinės naštos vertinimas ir poveikio vertinimas leis kontroliuoti uh, teisėkuros veiklą ir jos poveikį. Aš tikiu, kad tas sutarimas bus tinkamai gyvendintas ir kad jis prisidės prie geresnio ES teisėkuros proceso, kuris bus kokybiškesnis. Ačiū toliau ponas Tomašič. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš pritariu pranešėjai kalbant apie tai, kad turėtų būti e, vertinamas poveikis MVI. Tai yra 80 procentų darbo vietų e, sukuriantis sektorius. Dėl to turime atsižvelgti į jų interesus. Šiame parlamente mes siūlome atlikti poveikio vertinimą, teisės aktų poveikio vertinimą, e, turint omenyje moterų situaciją. Ir taip pat, aišku, turime teikti daugiau dėmesio toms MVI, kur, kurios įgyvendina, kurios įdarbina moteris ir vyrus ir taip pat sukuria pridėtinę vertę. Ir aišku, aktų, teisės aktų kokybė yra svarbiau negu kiekybė. Ir aš tikiuosi, kad mes e, sugebėsime atsisakyti visų nereikiamų, nereikalingų teisės aktų tiek ES, tiek nacionalinių lygmenių, tam, kad mūsų įmonės galėtų pasinaudoti vidaus rinką ir užtikrinti dar daugiau darbo vietų. Dėkoju. Dabar spontaniški pasisakymai. Tikiuosi, kad kalbėsite ne ilgiau nei vieną minutę. Ir pirmasis pasakys ponas Kaputo. Ačiū, pirmininkė. Tarp institucinis e, susitarimas yra puikus pagrindas, kuriant skaidrius santykius tarp institucijų, tam, kad būtų priimami geresni teisės aktai, geriau atsižvelgiant į piliečių interesus. Keitimasis nuomonėmis tarp institucijų yra labai naudingas dalykas ir mes turime pasinaudoti visomis turimomis priemonėmis, tai yra ir poveikio vertinimais, ir viešomis konsultacijomis su suinteresuotais asmenimis, nes tai yra geriausias būdas uh, priimti informuotus, skaidrius e, sprendimus. Reikia geriau keistis informaciją ir labiau įtraukti Europos parlamentą. Ir tai be jokios abejonės yra svarbus žingsnis į priekį. Turime gilinti santykius tarp trijų institucijų. Taip pat, kalbant apie galimybę naudotis informaciją, čia irgi turime užtikrinti reikiamą pusiausvyrą per visą teisėkuros procesą kad būtų lojo, vyktų lojalus bendradarbiavimas tarp institucijų. Ačiū, ponė pirmininkė. ES teisė kūra primena minimą, dviračio minimą. Turi visą laiką minti pedalus, kad nenugriūtum. Mes tuos pedalus miname ir pagal tam tikrus vertinimus uh, 40 tūkstančių skirtingų teisės aktų yra priimta, nors tiksliai niekas ir nežino, kiek jų yra. Taip, dviratininkų yra labai daug, kurie mina tas, tuos pedalus. Europos komisijoje tokių darbuotojų yra apie 33 tūkstančius ir tai puikiai mums primena, dėl ko buvo sutarta pradžioje. Užda, uždavinys buvo priimti teisės aktus tik tuomet, kai jie naudingi. Ir tiek, kiek jie yra naudingi. Ir tai yra puikia gairė mums, kurios turime nepamiršti. Nepaisant to, ką apskritai manome apie Europos Sąjungą. Dėkoju. Ačiū, panas Preda. Pone pirmininkė, čia man į galvą šovė trys pagrindinės mintys apie šią geresnės teisėkuros programą ir tarp institucinį susitarimą. Pirmiausia, geresnė kokia prasme ir kokiam, pasitarnauti kokiems interesams. Tiesiog ar mes kalbame apie stambių korporacijų interesus? Ir vėlgi, kodėl tie kriterijai taip aukštai vertinami, ar atsižvelgiama į socialinius aplinkosaugos kriterijus ir man įdomu, kiek tai pagerins mūsų piliečių gyvenimą. Kitas dalykas papildomi sluoksniai numatomi rengiant teisės aktus. Tai tik tai dar labiau sutelkia įgaliojimų komisijai ir nesuteikiama papildomų įgaliojimų Europos parlamentui. Taip pat man neramu, kad tai neveikia realybėje. Skaidrumas, galimybė pasinaudoti dokumentais yra esminė susipažinti su dokumentais yra esminė problema. Panašu, kad šešėliuose, šešėlėje yra primami pagrindiniai sprendimai ir dėl to tai turi įtakos šiai situacijai. Ponas Kastaldo. Ačiū, ponė pirmininkė. Klausimas, kurį uždavėme diskusijų pradžioje, buvo štai koks, ar ta stiklinė puspilnė ar pustuštė. Viskas priklauso nuo požiūrio. Ir aš būčiau linkęs pritarti tiems, kurie, kurie sako, mano, kad ši stiklinė yra pustuštė. Aišku, buvo žengta šiokių tokių žingsnių į priekį. Programavimo procesas, poveikio vertinimai, bet įdomu, kas tą darys komisijos vardu. O kalbant apie MVI, tai yra labai aktualu mums ir mano atstovaujamam judėjimui. Aišku, mes norime, kad biurokratijos našta būtų mažesnė, bet tai gali būti ir trojos arklys, nes tokiu būdu gali būti atimama tam tikra apsauga, kuri numatyta teisės aktuose, kuri taps prieinama tik tai tartutiniams korporacijams. Na, o dėl procedūrų, tas vienas dėrybininkas, kuris neturėjo tinkamų įgaliojimų, nebuvo geriausias sprendimas, kovojant dėl stipresnės mūsų pozicijos. Mes ne tik post factum turi būti informuojami, kas vyksta, turime atsižvelgti į, į sutarčių dvasę, politinę atsakomybę ir panašiai. Tai nėra dėrybo objektas. Dėkoju. Ačiū, ponė pirmininkė. Tarp institucijų sutarimas dar geresnės teisėkuros. Aš manau, kad jeigu studijuotum konstitucinę teisę pirmame kurse, tai būtų labai įdomus pavadinimas uh, kursiniam darbui, bet kalbant apie subsidarumą proporcingumą, tai tie dalykai visiškai yra pamiršti. Turime pirmiausia įdėkti šiuos principus. Pateikiami pasiūlymai ne visuomet atspindi žmonių ir atinkamų komitetų poreikius ir reikalavimus čia Europos parlamente. Ir tai, aišku, nėra koks tai, kokie tai, koks tai tikslusis mokslas. Ir Čia gal daugiau eksperimentinio pobūdžio mokslas. Na, o eksperimentuojama, aišku, su mumis. Mes esame kaip eksperimentiniai triušiai. Yo quería sumarme al acuerdo y quería recordar dos cuestiones que me Noriu du klausimus paminėti, kurie man atrodo svarbus šį susitarimą svarstant. Pirmiausiai bus nustatoma procedūra, pagal kurią komisija turi pateikti savo reakciją į parlamento pasiūlymus dėl teisės aktorių nustatomas trijų mėnesių laikotarpis, per kurį komisija turi pateikti savo įvertinimą dėl parlamento inicijuotų teisės aktų. Aš tai laikau didžiuliu pasiekimu, nes e, dabar mes rengiame pranešimus savo iniciatyvą, kurie po to nugula kažkur labai giliai komisijos e, stalčiuose. Todėl e, šis, ši nuostata yra labai svarba. Taip pat labai svarbi kita nuostata susijusi su prieiga, prie, geresnė prieiga prie informacijos ir visų turimų dokumentų. Tokiu būdu parlamentas galės tinkamiau teik, keistis nuomonėmis su taryba, o tai visą procesą pavers sklandesniu. Ponas Marijas, kalbant apie biurokratijos mažinimą ir interesų konfliktus galinčius iškilti, noriu tarti jūsų adresu keletą žodžių. Ar jūs matėte, kokio masto biurokratija e, dabar kyla dėl naujos e, e, padėjėjų dirbančių valstybėse narėse prieimimo tvarkos. Praktiškai neįmanoma dabar įdarbinti padėjėjo salonikose pagal tą naują tvarką, nes jam reikia, su juo reikia pasirašyti nuolatinę darbo sutartį ir jo darbo vieta turi būti Atena, jeigu kalbame apie Europos parlamentarų iš Graikijos padėjėjus. Taigi jūs savo pasiūlymais sukėlėte dar didesnę biurokratiją. Reikia užpildyti dabar vietoj penkių puslapių įvairių paraiškų ir dokumentų 50 puslapių įvairių dokumentų. Kada parlamentas bus pasiruošęs sumažinti savo biurokratijos apimtis? Pone Lopis dabar kalbės. Yes, sí. Gracias, presidente. Ačiū, pirmininkė. Dauguma europiečių jau žino, kad ES nėra demokratinių institucijų sąjunga, nes tokia ir būti negali, nes čia e, reikalaujame, kad būtų apmokamos skolos ir e, šis klausimas yra iškeliamas aukščiau nei visuotinės svarbos paslaugos, darbuotojai praranda savo teisės, e, pabėgėliai yra mušami ant sienų, demokratinė Europa turi atrodyti kitaip. Joje darbuotojai turi ginti savo teisės kovodami su oligarchais, nes e, dabar šis pasiūlymas e, užkerta netgi bet kokią formalę tokios e, teisų apginimo, tokių teisų apginimo galimybę. Beliko tik tai kalbėti apie galios sukoncentravimą institucijos, kuri nėra išrinkta, tai yra komisijos rankose. Komisija yra neoliberalios politikos tvirtovė, tik tai, vadovau, kuri vadovaujasi tik tai rink, rinkos dėsnis. Parlamentas turi būti ta institucija, kuri apgintų darbuotojų žmonių teisės. Pana Timermanų žodžius. Keletą komentarų pateiksiu, išklausęs jūsų pasisakymas. Aš negaliu suprasti, kaip galima sakyti, kad kažkas, ka, kažkas darimas e, mažų ir vidutinių įmonių labui, kad tai yra naujas liberalizmas. Uh, Mes norime padėti mažoms ir įmonėms visoje Europos Sąjungoje, kad žmonės, verči, kurie verčiasi smulkių verksmų, galėtų tuo užsimti, kad jie neturėtų įsitraukti į beprasme administracinį darbą ir samdyti papildomus žmonės. Kaip galima tai vadinti neoliberalizmu? Jeigu mes norime kurti naujas darbo vietas Europos Sąjungoje, turime pradėti nuo mažų ir vidutinių įmonių. Tai yra geriausia, ką mes turime. Šioje programoje, šiame susitarime būtent ir kalbama apie tai, ką reiškia, kokį vaidmenį vaidinama mažos ir vidutinės įmonės. Jos negali apsiginti taip kaip e, milžiniškos korporacijos. Dėl to aš esu įsitikinęs, kad mes turime sutelkti dėmesį ir padėti mažoms ir vidutinėms įmonėms. Antra mano pastaba. Ponas Duran, žalių atstovas, e, labai susijaudinęs kalbėjo kad mes galime žalos atnešti. Jis išsakė piktas pastabas, nes mes mažiname socialinius ir apmokosauginius standartus. Aš pateikiau iššūkį jo frakcijai ne kartą. Pateikite bent tris pavyzdžius, kai komisija pateikė tokius pasiūlymus, kurie privertė sumažinti socialinius ar aplinkosauginius standartus. Deja, jūs negalite to padaryti. Prieš aktyviai kalbėdami pasikalbėkite su kitais e, parlamento nariais, kad žinotumėte, apie ką eina kalba. Galiausiai noriu dar kartą labai aiškiai pakartoti. Man tai yra didelio proceso pradžia. Tai, kaip mes įgyveninsime šį susitarimą, parodys, ar mes tikrai sugebame geriau kurti geresnius teisės aktus. Čia neina kalba apie tai, kad mažiau teisės aktų bus ES lygių. Čia kalbama apie tai, kad reikia racionalizuoti veiklą, kad socialinė, aplinkosauginė, ekonominė prasme tai turi būti tvar, tvaru. Reikia atsisakyti skirtingų 28 reglamentavimo sistemų ir stengti rasti bendrą europinį sprendimą. Tai ir yra geresnis reglamentavimas. Aš didžiuojuosi šiuo susitarimu ir pakartosiu dar kartą, norėčiau, kad būtų dar plačiau susitarta, negu mums pavyko, bet tai yra trijų institucijų konsensusas, atsižvelgiant į skirtingus politinius požiūrius. Ir aš tikiu, kad tai yra pagrindas tikrai geresniam reglamentavimui, kurį kontroliuos išornis pasaulis, nes mes būsime žymiai skaidresni, labiau įtrauksime kitus ir visų pirma pasinaudosime Refit platformos patirtimi ir galėsime pagerinti uh, Europos ateitį ir neapkrausime per didelių reglamentavimų, ypač mažų ir vidutinių įmonių. Ačiū. Vicepirmininkė, ponia Flatkar. Daugelis iš jūsų kalbėjo apie poveikio vertinimų svarbą. Taip, esu įsitikinusi, kad poveikio vertinimai sustiprino sprendimų prieimimo procesą ir poveikio vertimai leis institucijoms geriau įvertinti teisės aktų poveikius ankstyvame etape. Svarbu žinoti, kad poveikio vertinimai neturi apsiriboti, neturi apriboti teisės aktų leidėjų vaidmens nei taryboje, nei parlamente. Tai turėtų būti naudinga priemonė. Aš pritariu Jums, ponia Kohort, dėl poveikio vertinimų. Tai yra patariamoji priemonė ir būtent teisės aktų leidėjai remdamiesi poveikio vertinimais turės priimti politinius sprendimus. Bet kuo geresnis yra poveikio vertinimas ir rezultatai, tuo geriau informuoti bus politiniai sprendimai. Buvo kalbama apie gražinimą, tobulinimą, nesminį tobulinimą e, taisyklių standartų. Uh, institucijų vaidmuo yra labai svarbus įgyvendinant ir perkeliant um, teisės aktus. Mes turime labai aišku vaizdą, kokie nacionalinė teisės aktų aspektai yra svarbus. Tai labai aiškiai nurodyta susitarime. Dabartinėme sustarime mes sugebėjome įsiklausyti į Europos parlamento išsakytas problemas, taip pat nacionalinių parlamentų pozicijas, įvertinome jų specifinį vaidmenį gyvendinimo procese. Žinau, kad ponas Piber norėjo, kad būtų eidama toliau, bet aš tikiuosi, kad jis sutiks su tuo, kad pusiau pilna stiklinė, kaip sakė visiprinkas, vis dėlto yra neblogas rezultatas. Pone Adinovi ir kiti kalbėjo apie tai, jog reikia didinti skaidrumą, jog tai svarbu. Aš apie tai anksčiau kalbėjau ir norėjau dar kartą tai pabrėžti. Niderlandams pirmininkaujant mes pradėsime e, dvi nuostatas, tai yra deleguotieji aktai ir teisėkuros failų dabartinė padėtis. Aš tikiuosi, kad parlamentas ir komisija imsis panašių žingsnių leidžiant sustiprinti ES skaidrumą. Dėl mažų ir vidutinių įmonių vicepirmininkė, vice, vicepirmininkas komisijos labai puikiai apie tai pasisakė, aš pritariu, taip pat ir pon, poniai Fotver, kuri pasakė, kad mes turime įgyvendinti pažadus. Aš esu įsitikinusi, kad mes tai padarysime. Ir baigdama, norėčiau pasinduoti progą ir panaudoti pagrindiniams dėrybininkams – Hofštatui, Timermansui ir ministrui Nikolas Šmit už tai, kad buvo sėkmingai pasiektas susitarimas. Taip pat noriu padėkoti pranešėjai poniai Hübner ir jos kolegoms AFKO komitete už jų nuveiktą darbą. Pirmininkė, laukiu tolesnio glaudaus bendradarbiavimo su parlamentu ir komisija įgyvendinant šį susitarimą. Ačiū. Thank you. I would like to use my... Ne, Hübner. Dėkoju, aš norėčiau per tas dvi minutės kreiptis į abi dvi institucijas, kurios šiandien yra atstovaujamos ir norėčiau padėkoti tarybai, kurią atstovauja pirmininkaujančių Niderlandų ministrė, taip pat komisijai, kuriai atstovauja ponas Timmermans už tai, kad ryštingai siekėte gyvendinti tarpis susitarimą dėl geresnės teisėkuros. Esu įsitikinusi, kad jeigu sieksime įgyvendinimo artimai bendradarbiaudami, jeigu įsipareigosime pažangiai, priimti, tai, priimti pažangius teisės aktus. Tuomet mes žengsime ne tik tą papildomą žingsnį, kaip jūs sakėte, ponė vicepirmininkė, bet, kaip sakė daugelis kolegų, per įgyvendinimą mes nuveiksime daugiau geresnės teisėkuros srityje, galėsime pasiekti daugiau nei numatyta dokumente. Mes girdėjome, kad taryba pradės diskusijas dėl gyvendinimo ir tikimės, kad uh, sustarimas bus įgyvendinimas artimai bendradarbiaujant parlamentui ir komisijai. Tai mums yra puikios žinios ir mums Europos parlamente yra labai svarbu siekti geresnės teisėkuros, nepamirštant ir lygybės tarp teisės aktų teisės aktas priimančių institucijų. Labai svarbu keistis informaciją tarybai, Europos parlamentui. Turime plėtoti toliau tą bendradarbiavimą. Sprendimų prieimimo proceso skaidrumas, nors jis pripažįstamas susitarime, turi būti toliau įgyvendinamas ir labai svarbu, kad mes įgyvendintumėme šį tarp institucinį sustarimą dėl geresnės teisėkuros tokiu būdu, kad šių bendrų tarp institucinių pastangų dėka galėtumėme pasiekti geresnės teisėkuros. Taigi dėkoju visiems, kurie buvo įtraukti į šį procesą ir tikiuosi, kad rytoj E, matysime laimingą ir gerą pabaigą. Taigi, kaip jūs sakėte, vicepirmininkė, tai yra tik tai tų bendrų įgyvenimo pastangų pradžia. Dėkojame poniai Hübner. Aš pagalvojau, kad jūs pasakysite, jog tai yra gražios draugystės pradžia bet bet kuriuo atveju tai bus draugiški santykiai, tikiuosi.